your committee. And now... O dabar mes pradedame savo balsavimą. Uh, Uh, let me say, we are all of us uh, present. Visi jau pasiruošę balsuoti. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems komiteto nariams prezidiumo vardu. Penki žmonės mūsų prezidiume jums dėkoja už paramą, nes uh, turime daug uh, darbo. Turime 17 teisėkuros pranešimų. 17. Ir teisėkuros nuomonių yra 8. Šeši pranešimai ir penkios nuomonės dar papildomai nesusijusios su teisėkuros pasiūlymais. Ir Iki mūsų kadencijos um, pabaigos greičiausiai 15 teisėkuros pasiūlymų bus svarstama į trekomitete. Mm, Kopernikus, moksliniai tyrimai, septintoji pagrindų e, programa ir taip toliau ir panašiai. Energi, energetikos um, klausimai, kai kurie e, pasiūlymai nesusijęs su teisėkuros um, procedūra ir dar satelitiniai palidovinės komunikacijos. Šioje srityje bus teisėkuros pasiūlymas. Taigi mūsų tikrai laukia daug darbo. Ilgas darbų sąrašas. Ir turime keletą naujų narių, kas taip pat svarbu. Ir jie, aišku, mm, padės mums mūsų darbuose, tai pastiprinimas. Aš jūs išvardinsiu abecelės tvarka. Kolega Busoj iš Rumunijos, EPP frakcija. Jeigu galėtumėt atsistoti, pasirodyti, kolega Busoj. Jo nėra. Labai gaila. Prieš tai jis dirbo AFET, IMCO ir ENVI komitetuose ankstesnius dviejus su pusė metų. Toliau mano sąraše, bet eilės tvarka, ponė Rebeka Harms. Gal Rebeka galėtumėt pasirodyti? Visi jūs pažįstame, bet vis tiek. Ačiū. Džiaugiamės, kad grįžote kaip tikroji ir komiteto narė. Rebeka Harms pradėjo darbą 2004-aisiais, ji buvo įtrė e, komiteto tikroji narė, o per pastarosius keturis metus ji buvo e, žaliųjų bendrapirmininkė. pirmininkė. Ji taip pat dirbo mm, su Ukraina ir dabar grįžo į ITRE komitetą. Ir ponas Korumbačiev iš Bulgarijos. Socialdemokratų atstovas naujai išrinktas parlamento narys. Jis baigė Sofijos mm, technikos mokslo universitetą Mm, ir mm, dirbo kaip pakaitinis e, narys e, transporto ir peticijų komitetuose. Dar mes turime mm, porą narių. E, Pone Moska, socialdemokratė iš Italijos. Ponas Skarlets, žaliųjų frakcija iš Kroatijos. Ponas Smith iš žaliųjų frakcijos Junktinės karalystės. Ir ponas Borgecijo, ENF atstovas iš Italijos. Taigi dar keturi papildomi nariai. Tai tiek informacijos. O dabar pereikime e, prie balsavimo. Iš, pirmiausia, patikrinsime, ar veikia sistema. Taigi, prašau išbandyti sistemą. Ar viskas gerai? Vienu EPP nariu per daug. Tikrai ne naujasis narys, čia tas vienas pertiklinis, nes jo nėra salėje. Vienu EPP nariu per daug. Dabar viskas gerai. Baigėme patikrinti. Okay, so let us go to the... Kągi, pereikime dabar prie tikrojo balsavimo. 470-790 MHz dažnių juostos naudojimas sąjungoje. Patricija Toja yra mūsų pranešėja ir, kaip žinote, labai sėkmingai įvyko trilogas ir dabar mes balsuosime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Gal išsiaiškinkim pavardę naujo nario pirmiausia. Maybe Mr. Busoi is working. Gal ponas Busui kažkur kitur, ne mūsų salėje balsuoja dar. Dabar viskas gerai, baigiam balsuoti. Ačiū, rezultatas puikus, sveikiname pranešėją. Ir toliau periname prie antro galutinio balsavimo. Zdislav Krasnodenski Keitimuose informacija apie tarp vyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymas ir sprendimo numeris 994 212 metų panaikinimas. Taip vadinamas tarp vyriausybinis susitarimas. Balsuosime vardiniu balsavimu taip pat. Ne, atsiprašau, elektroniniu balsavimu pradedame. The vote is open. I close the vote. Baigiame balsuoti. 50 už, puikus rezultatas, sveikiname. Ponas Ošenovski. Ačiū pirmininkė. Profesorius Krasnodenski manęs paprašė atsiprašyti jo vardu už tai, kad jis negali dalyvauti šios dienos posėdėje, kadangi dalyvauja mm, pasirinkimui ponios Merkel vizitui į Lenkiją. Taigi jis mm, manęs prašė padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Jis taip pat labai džiaugiasi, kad mm, viskas įvyko taip sklandžiai. Ačiū, gerbiami kolegos. Toliau balsuosime dėl paskutinio punkto. nuomonė dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje. Mūsų pranešėja Eva Kailė. Ir dabar balsuosime. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 110. Pradedame balsuoti ir baigiame. Atmesta. 111, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 19, kas už, prieš susilaikė priimta. 20 kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 116 kas už, prieš susilaikė priimta. 118 už, prieš susilaikė priimta. 121 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 24 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pasitikrinkime. Neaišku, balsuojame dėl šešto kompromiso. Greičiausiai, kad priimta, bet buvo neaišku. Baigėme balsuoti. Priimta. Bet prašau parodyti. 26 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Čia PP e nekelia rankų. 27 kas už prieš susilaikė priimta. 132 už prieš susilaikė atmesta. 133 už. Ne, 28 pakeitimas. 28 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 133 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 135 už, prieš, susilaikė atmesta. 136 už, prieš, susilaikė atmesta. 137 už, prieš, susilaikė atmesta. 30 už, prieš, susilaikė atmesta Pritarta. Panašu, kad e, priimta. 32. Už, prieš, susilaikė, priimta. 32. Už, prieš, susilaikė, priimta. 139. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 33. Už, prieš, susilaikė, priimta. 141 už, prieš, susilaikė, neaišku. 141, pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Labai aiškiai už, 34 už, prieš susilaikė priimta 143 už, prieš susilaikė atmesta 7 kompromisas už, prieš susilaikė priimta 8 kompromisas už, prieš susilaikė priimta 36 už, prieš susilaikė atprimta 148 už, prieš susilaikė atmesta du pakeitimai, kurie yra vienodi 150 ir 37 už prieš susilaikė priimta, 151 už, prieš susilaikė priimta, 9 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 154 už, prieš susilaikė atmesta, 39 už, prieš susilaikė priimta, 156 už, Ne. Turėtume balsuoti 255 už. Prieš. Susilaikė priimta. 156 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 40 už. Prieš. Susilaikė priimta. 157 ir 158 ir 159 kartu už visus tris, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Trys pakeitimai. 157, 8, 9. Baigime balsuoti. Pritarta. 161 ir 162 kartų už, prieš, nu, susilaikė, priimta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 164 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 56 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Trečias už, prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 60 už, prieš susilaikė priimta. 61 už, prieš susilaikė priimta. 64 už prieš susilaikė atmesta. 65 už prieš susilaikė atmesta. 66 už prieš susilaikė atmesta. 67 už prieš pasitikrinkime. 67. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Šeštas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 68 už. Prieš susilaikė atmesta. 14 kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 72 už. Prieš susilaikė atmesta. 73 už. Prieš susilaikė pritarta. 75 už. Prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 16 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 17 už, prieš susilaikę pritarta kompromisui, 82 ir 83 kartų už, prieš susilaikę priimta, 18 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 88 už, prieš susilaikė priimta 89 už, prieš susilaikė priimta 19 kompromisas už. Už, prieš, susilaikė, priimta. 92 už, prieš susilaikė atmesta, 93 už, prieš susilaikė atmesta, 12 už, prieš susilaikė priimta, 94 už, prieš susilaikė priimta, 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 96 už, prieš susilaikė atmesta, 15 už, prieš susilaikė priimta, 97 už, prieš susilaikė atmesta, 99 ir 16 kartų už, prieš susilaikė priimta, 100 už, prieš susilaikė, pasitikrinkime, šimtasis. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šimtas pirmas kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Septynioliktas už. Prieš. Pasitikrinkime 17 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 102 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 103 už. Prieš. Susilaikė atmesta kurį reikia patikrinti, 103. 103 pasitikrinkime. Baigiame. Atmesta. 42 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 43 už. Prieš susilaikė priimta. Dabar e, balsuosime elektroniniu būdu galutinis e, balsavimas dėl viso teksto pradedame. Baigiame. Geras rezultatas, sveikiname ponę pranešėją. Ačiū, tai tiek balsavimo šiandien. Toliau einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Jau vėluojame keletą minučių. Hello. Dzień dobry, panie Cześć, dzień dobry. Cześć, ale mi zaskoczyło. <laughs> Po trzecim panelu, after third panel on the hearing, if there is time, Dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, informacija apie vykstančias darybas. E, tarptinklinis ryšys, didminė rinka, pranešė Kumpulanatri. Pabandysime baigti darybas kitą savaitę, tačiau niekas negali būti tikras, tai labai svarbu, kad mūsų pranešėja informuotų mus visus apie tai, apie ką kalbama, kokia kryptimi einama. Prašom. Ačiū. Noriu padėkoti visam komitetui, nes mūsų nuomonė turi, yra labai tvirta. Ir mano šiandien pranešėjai labai geri kaip komanda, besirengiant daryboms prie trilogo stalo, kaip ir vakar, su Maltos ministru atsakingu už skaitinės rinkas kalbėjome apie tai ir mes labai tvirtai laikomės nuomonės, kad mums reikia didinti konkurenciją telekomunikacijų rinkoje ir per šį dokumentą, nes tai yra pagrindas geresnių sprendimų siekti vartotojams. Tai yra politinis klausimas, nes mes esame pažadėję piliečiams jau seniai, kad ateinančią vasarą nebeliks tarp tinklinio mokesčio, o didminės kainos yra čia svarbios. Žinome, kad taryba, taryboje dauguma šiek tiek kitokiam požiūriui, didesniai kainai, tai reiškia, kad vartotojai naudos mažiau duomenų, pavyzdžiui, keliaudami nulinė kaina vartotojams yra įmanoma. E, duomenims yra įmanoma, naudojant sąžininko naudojimo politiką, kuris sukurta gruodžio mėnesį su tam tikrais apribojimais duomenų naudojimui ir duomenų kaina tuomet galbūt tuomet e, ribos duomenų naudojimą. Tačiau manau, kad E, situacija yra tokia, kad dvi darybų pozicijos artėja. Tikiuosi, kad jeigu baigsime, jeigu ne antradienį kitą, tai labai greitai, kad būtų galima laiku priimti sprendimus. Reikia stengtis, kad teisės aktai būtų parengti plenariniam posėdžiui vėliausiai balandžio mėnesį. Taigi, ačiū kol kas iki šiol rodytą paramą ir mes toliau dėlėsimės vakar, kaip sakiau, kaina duomenų apribojimų buvo sudėtingiausias klausimas ir beveik mes užbaigėme dėrybas dėl daugelio techninių klausimų, pavyzdžiui, dėl nuolatinio e, tarptinklinio ryšio, kad nebūtų piknaudžiaujama to tarptinklinių ryšių, kuomet nebūtų įmamas e, skučiavimo, kai jis naudojamas ne vien tik kelionių metu. Labai ačiū, Petra. Ar bus klausimų iš auditorijos pranešėjai ar šešėliams pranešėjams, jeigu jie čia yra? Ar bus klausimų? Nėra klausimų. mes reiškiame visokiojo pagarbą ir pasitikėjimą, jokių klausimų nėra mūsų darybininkams. Toliau kitas klausimas. Labai ačiū, pana Franšėja. Mija Petra, jūs esate labai gera darybininkė. Toliau kitas klausimas. Viešasis klausimas elektroninių ryšių sistemos peržiūros tema. Labai svarbus klausimas, kaip žinote. 16 metų rugsėjo 14 dieną komisija paskelbė svarbius pasiūlymus dėl elektroninių komunikacijų pagal BEREK reglamentą. Taip pat namas gigabitų bendruomenė ir 5G paketai. ITRE yra pagrindinis komitetas. Kad pasiektume savo tikslų, manoma, kad reikės apie 500 milijardų investicijų ateityje. Komisija siūlo modernizuoti dabartinės telekomunikacijų taisyklės kurios paskutinį kartą buvo keistos 2009 metais. Iš dalies, kad būtų galima spręsti, susidoroti su šio investicijų iššūkiu, tai yra didžiausias tikslas. Na, o komisija taip pat tikisi, kad naujas komunikacijų kodeksas padarys investicijas patrauklesnės ir stimuliuos konkurencijos tarp, konkurenciją tarp tinklų. Svarbiausia taip pat ko tikisi pasiekti komisija, kad gerinant radio spektro e, naudojimo gerinimą, pritaikant, pakeičiant taisyklės ir sunodant taisyklės komunikacijų paslaugoms, tai bus galima pasiekti. Sveikinu mūsų svečius, labai džiaugiuosi, kad čia turime penkis svečius. E, pirma ir antra diskusijos. Kiekvienu atveju turime po penkis svečius. Labai trumpai galėsime kalbėti, tik tai per pirmą ir antrą diskusijas. O apskritai tai bus daug laiko. Komisija taip pat siūlo sustiprinti nacionalinių reguliuotojų ir BEREK vaidmenį, Europos reguliuotojų vaidmenį, kad būtų nusekliai ir nuspėjamai būtų taikomos taisyklės rinkoje ir taip ribojamas būtų susiskaldimas rinkoje ir nenuseklumas. Klausimai labai svarbus. Šių pasiūlymų tarp mūsų įtrė pranešė yra ponė De Castillo ir taip pat ponas Tošinovski, ponas Zorinijo ir ponas Boni. Čia turime keturis teisės aktus. Jaučiame savo atsakomybę. Na ir kaip sakiau, turėsime dvi diskusijas, po penkis kalbėtojus kiekvienu atveju. O tarp e, jų klausimų ir atsakymų sesija. Prašau mūsų ekspertus kalbėti ne polgiau kaip penkias minutės. O narių prašysiu kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Pamatysime, kiek laiko mums liks pabaigoje. Tačiau iš pradžių po keturias minutės po ekspertams ir dvi minutės mūsų nariams. Investicijos skaitmininė susiskaidinimas ir 5G bus pagrindinės temos visoms sesijoms. Šios trys labai svarbios temos. Noriu pristatyti pirmuosius ekspertus tinklų ir paslaugų temą. Ponas Soriano kalbės pirmas, Berek pirmininkas. Jis išrinktas pirmininkauti 17 metais BEREK e, organizacijai. Pagal mano turimą informaciją, jūs esate ir komunikacijų inžinierius ir esate baigęs Politechnikos mokyklą ir didžiulę savo gyvenimo dalį dirbate konkurencijos ir telekom reglamentavimo įstaigose. Džiugu, jūs matyti dar klausų, taigi prašom, jums žodis. Prašom. Ačiū, ponia pirminkė, ačiū įdrė komitetui, kad beri galimybę suteikėte pristatyti mūsų nuomonę apie telekomunikacijų peržiūrą, kaip jūs minėjote, ir pakvietėte pakalbėti kaip ne tik kaip berek pirmininką, bet kaip ir ekspertą, nes šiame sektoriuje dirbu jau 15 metų. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, e, yra tai, kas yra, dėl ko mes sutarėme. Manau, kad mes manome, kad telekomunikacijų sektorius, ypač telekomunikacijų reglamentavimas, pasiekė ciklo pabaigą. Šis ciklas e, buvo pradėtas prieš 20 metų. Tai yra konkurencijos atverimo ciklas. Tai nereiškia, kad e, konkurencijos ciklas baigsis, nes konkurencija egzistuoja ir ją reikia išlaikyti, tačiau konkurencijos atverimas jau egzistuoja. Konkurencija egzistuoja beveik visose Europos rinkose. Politiniai įgaliojimai, kuriuos parlamentas, taryba, komisija suteikia reguliuotojams, tai yra atverti rinką konkurencijai. Manau, kad šie įgaliojimai, ši misija atlikta. Dabar klausimas, kokie yra nauji tikslai, e, kuriuos politikai ir institucijos nori suteikti, kokios gairės bus toliau telekomunikacijų rinkoms ir reguliuotojams. E, e, jau nuo 15 metų turime misiją išlaikyti atvirą interneto aplinką. Tai yra nauji politiniai įgaliojimai, kuriuos jūs mums suteikėte. Kitas klausimas yra tarptinklinio ryšio klausimas, kuris jau buvo pristatytas visai ką tik. Mūsų misija yra e, kažką, kažko konkrečiu paversti skaitmininę ir telekomunikacijų rinką per tarptinklinį ryšį. Ar klausimas kylantis yra tarp, tarpusavio junglumas? Pagal komisijos dokumentus matome, kad bus nauji, naujų siekių Europoje, kad, kad visi piliečiai turėtų tinklą ryšį. 5G, interneto e, ryšiai, optiniai tinklai, visa tai yra nauji iššūkiai, kuriuos iškelia komisija. Kaip žinote, BEREK organizacijoje ir mūsų nacionalinėse reguliavimo agentūrose esame dėgymo e, lygmenyje. Pirmiausia, ką noriu aiškiai pasakyti, kad tai žinoma yra parlamento politikų komisijos vaidmuo ir tarybos vaidmuo yra pateikti tikslus pastarosiamis dienomis daug girdime apie reikalingą lankstumą tikslų srityje. Manau, kad tai yra ES institucijų reikalas iškelti tuos tikslus ir prašom nebūti kite kuklus. Aš tikrųjų skatinčiau Europos lygmenių iškelti gerą tikslą. Būtent to laukia Europos piliečiai. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tai, kad PEREK yra atviras diskusijams ir vėliau dalyvaujant įdėgyme. Manau, kad dabar istorija yra visai kita negu anksčiau, kai buvo pasiūlytas telekomunikacijų bendrovė, pasiūlyta telekomunikacijų bendrovė rinka. Tokia idėja buvo, kad reikia kurti europinę rinką visi tam pritarė. Tačiau tuo pat metu yra klausimas susijęs ne tik su reguliuotojais, bet ir rinkos žaidėjais. Na, o dabar, kalbant labai konkrečiai, manau, kad jeigu norime e, vykdyti šios siekius, turime vengti trijų dalykų. Pirmiausia, susiskaldimas. Jeigu norime užtikrinti tą siekį dėl e, prisijungimo, tai nori, turime užtikrinti, kad visi veikėjai investuotų. Ne tik esantis ar alternatyvus operatoriai. Mums reikia visi investuotų, reikia konkurencijos. Antra problema, kurios turime vengti, tai yra netikrumas. Turime užtikrinti objektyviausias, aiškiausias žaidimo sąlygas, kad verslininkai investuotų. Ir trečia, treti spastai, kurių turime vengti, tai yra biurokratija. Turime spręsti problemas, rasti gerų sprendimų ir jeigu turėsime tai galvoje, manau, kad pasieksime savo tikslų. Labai ačiū. Labai svarbus trys aspektai. Žinau, kad nelengva tilpti į tokį trumpą laiką, tačiau neturime kitų galimybių. Toliau, tinklai ir paslaugos yra mūsų tema. O antroji diskusija bus skirta valdysenai. Iš mūsų perspektyvos žvelgiant, čia skirtumas yra gana didelis. Prašau visų prelegentų laikytis šių nuostatų. Pone Fur. Europos telekomunikacijų tinklų operatorių asociacija, pane Fur yra iš Danijos, generalinė direktorė. Danijos Hostmaster įmonės direktorė. Taip pat ji dirbti pradėjo Danijos mokslo, technologijų ir naujovių ministerijoje ir turi, turi dešimt metų patirtį telekomunikacijų srityje. Prašom. Thank you. Ačiū. Pirmininkė Buzikai, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Etno Europos telekomunikacijų tinklo operatorių asociacija buvo įsteigta 92 metais. Turime 41 narį ir stebėtojus ir mes apėmė didelį telekomunikacijų bendrovių tinklą. E, mes iš tikrųjų susidurėme su e, rimta konkurencija Europos rinkoje ir e, telekomunikacijų įmonių vardu noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, galbūt norėčiau pagirti Europos komisiją. Jų pateiktas projektas yra tikrai rimtas, yra geras pagrindas um, dirbant su ambicingais tikslais. Uh, Kalbant apie kodekso turinį, norėčiau išsakyti tris pagrindinės pastabas. Pirmiausia, mūsų asociacijos vienijamos įmonės įsipareigoja užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie visuotinio interneto kad ne vienas pilietis nebus paliktas užrubėje. Antra, mes e, tikime, kad e, investicijų į plačiuostį internetą klausimas e, yra jau labai senas ir būtina galvoti taip pat apie tai, kad visi turi turėti prieigą prie interneto. Mes turime priimti tokius sprendimus, kurie padėtų skatinti investicijas. Ir trečia, galima sukurti daugiau paslaugų, interneto vartotojams, bet e, mes turime rasti būdų skatinti inovacijas, taip pat pasitelkdami ir tinkamą reglamentavimą. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie investicijas, kodėl reikia investuoti į internetą. E, tai reiškia geresnės galimybės ugdymo ir darbo, geresnį verslo perspektyvas, e, taip pat galimybę mm, naudoti inovacinės technologijas, bet iš tiesų mes susidurime su dideliais sunkumais. Komisija įvardijo sumą 500 e, milijonų eurų. Mes, mūsų vertinimu, ši... reikėtų 670 milijardų, bet e, reikia pripažinti, kad per mažai investicijų yra iš privataus sektoriaus. Etno mano, kad e, bus įmanoma įtikinti investuotojus tik e, jeigu bus laikomasi technologijų neutralumo principų ir jeigu bus teikiamos tinkamos iniciat... in... paskatos. Telekomo operatoriai m, turėtų priderinti interneto paslaugas prie vietos sąlygų. Tokia yra e, likščiolinio reglamentavimo esmė. 3G, 4G ir 5G e, tai yra technologijos, kurie gali padėti e, pasiekti m, visuotinį prieinamo interneto tikslų. Ir atitinkamos nuostatos yra kodekse, bet kodeksas dabar numato bendro finansavimo modelius. Ir mes manome, kad m, atskiri operatoriai taip pat turėtų būti skatinami investuoti. Mes manome, kad technologijų neutralumas ir visų investicijų modelių skatinimas yra tie sprendimai, kurie padės padengti visas teritorijas, išplėsti aprepti. Ir pasiekti gigabito visuomenės vadinamosios. Mes pirmiausia turime pripažinti uh, E, kad konkurencija yra labai svarbi, e, skatinant investicijas. Mm, sveika konkurencija yra labai svarbus veiksnys dėgiant inovacijas, bet mes neturėtume painioti konkurencijos ir reglamentavimo. Antras aspektas yra tas, kad mums reikia tokių nuostatų mm, kodekse, kurios mm, e, padėtų skatinti investicijas. Ir tai dabar yra numatyta 22 e, straipsnėje ir 59 straipsnėje trečioje dalyje, kur kalbama apie e, mobilę e, telefoniją. Žinau, kad jau turiu baigti, nes man skirta nedaug laiko. Bet dar norėčiau pasakyti, kad mums reikia galvoti apie paslaugų reglamentavimą. ES teisės aktai um, jau reglamentuoja šias rytį, bet būtina užtikrinti, kad reglamentavimas nebūtų e, perteklinis ir taip pat, kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga. Ir tai yra įmanoma, tai tiksliai, kurių įmanoma pasiekti, mes turime didinti pasirinkimą, konkurenciją ir skatinti investicijas į tinklą. Ačiū. Atsiprašau, sakau, pirmininkas, tikrai mm, nelabai malonu man jūs pertraukti po keturių minučių. Žinau, kad jūs turite tikrai daug ką pasakyti mums. Taigi aš atsiprašau, kad e, neleidžiu kalbėti, kiek norite. Bet galbūt dar galėsite pratesi savo pasisakymą, reaguodama į klausimus ir pastabas. Toliau mūsų kalbėtojų sąraše ponas Olson, Eriksono vicepirmininkas. Eriksono Europos reikalų biuro vadovas Bruselėje. Jis atstovauja skaitmeninių technologijų pramonę. Tai yra labai svarbu, aišku, mūsų uh, komitetui. Jis užaugo ir baigė mokslus Prancūzijoje, taip pat mokėsi Švedijoje. Dabar jums žodis, panas direktoriau. Kalbėsime apie tinklus. Norėčiau pirmiausia parodyti jums skaidrę tinklų, galbūt padės geriau suprasti, apie ką kalbame kai kalbame apie elektroninių komunikacijų paslaugas ir ypač 5G, kalbame apie bendrą požiūrį ir tokią sistemą, kuri padėtų e, siekti skaitmeninimo ir mm, visuomenės ir pramonės e, pokyčių, e, pokyčius. Taigi tai, manau, yra svarbu, nes mes kalbame apie labai didelius pokyčius, didesnius nei kad mes tikėjomės. Ir mes turime galvoti mm, apie ateitį. Ir komisija tą tikrai supranta, e, ką rodo komisijos pasiūlymas. Komisija supranta, kad reikia turėti aiškę viziją, bet kalbant iš tinklų perspektyvos, mes kalbam ne vien apie um, naują kartą, perimam nuo 4G prie 5G, bet e, yra visa platforma šiuo metu besivystanti, kuri įgalins informacinių technologijų pokyčius. Tai reiškia, kad penktos kartos tinklai E, bus visiškai e, skirtingi nuo dabartinių. E, funkcijos bus atskirtos nuo tinklų transportavimo funkcijų, bet daug paslaugų bus priklausomi nuo tinklų pajėgumų ir būtina suprasti tą pusiausvyrą tarp paslaugų ir tinklo. Taip pat svarbu suprasti, kad penktos kartos tinklai bus uh, apims daug įvairių technologijų ir fiksuotų, ir belaidžių. Ir ateities tinklų kūrimas reikės daug, reikalaus daug kapitalo ir investicijų, apie ką jau, aišku, buvo ir kalbama. Tai reiškia, kad mm, pajamos iš vartotojų bus nepakankamos, kad padengtų investicijų poreikį. Daug kas priklausys e, nuo skaitmeninių paslaugų mm, paplitimo visuomenė. Mums e, reikia galvoti apie labai platų e, kontekstą. Taigi svarbu numatyti tokią reglamentavimo sistemą, kuri tenkintų e, reikiamus mm, poreikius ir kurie apimtų visus rinkos dalyvius. Porą dalykų galbūt norėčiau pabrėžti iš tinklo perspektyvos. ir vėliau galbūt galėsime grįžti prie kai kurių klausimų. Pirmiausia, technologijų neutralumas, apie tai jau buvo kalbėta. Manau, kad tai turi būti pagrindas ES politikos šioje srityje. Rinka mm, geriausiai atsirenka laimėtojus, kalbant apie technologijas, tai jau yra, tai yra visiškai akivaizdu. Ir turim turėti omenyje, kad technologijos vystosi labai greitai, taigi sunku kažkaip apriboti technologijas, galvojant apie ateitį, ateities sprendimus. Technologija tokia, kokia yra dabar, tiksliau, reglament, dabartinis reglamentavimas nepakankamai pabrėžia technologinį neutralumą. Dar kas svarbu yra spektro prieinamumas. Nebus 5G, jeigu nebus spektro 5G tinklui. Ir labai gerai, kad e, jau dabar kažkas daroma, ta prasme, kalbant apie 700 MHz e, spektrą, pavyzdžiui, reikia iš tikrųjų plačios apimties spektrus, taip pat e, miestams ir patalpoms. Gerai, kad mes dabar jau periname prie 3,5-3,4 e, GHz spektro. Ir iš tikrųjų labai daug laiko reikia atlaisvinti spektrui, spektro dažniams, kurie galėtų vėliau būti panaudoti. Mes turime apie tai galvoti. Na ir dar trumpai apie paslaugas. Bus uh, 5G bus naudojamas labai įvairiai, galvojant apie paslaugų e, tipą. Be abejo, e, jis apims tradicinės, dabar mums žinomas paslaugas ir greičiausiai ar sparčiausiai paslaug, auganti paslaugų rušis yra vaizdo paslaugos. Taigi m, mm, vaizdo medžiagos platinimas taip pat ir toliau bus viena iš e, pagrindinių paslaugų parsisintimas ir e, panašiai. Bet jeigu mes perėsime prie autonominių automobilių ir panašių mm, technologijų, aišku, atsiras naujų rūšių paslaugos. Reikia turėti omeny, kad kai kurios paslaugos priklauso nuo tinklo pajėgumų, kitos mažiau nuo jų priklauso, bet mes turime mm, suvokti bendrą kontekstą. Tuo ir baigsiu. Ačiū. Labai ačiū. Ketvirtas prelegentas, ponė Defricija Antonijo, kuri yra FastWeb viešosios politikos ir žiniasklaidos santykių vadovė, turi ilgą patirtį darbo FastWeb įmonėje. Ir daug patirties darbo telekomo, telekomunikacijų operatorius darbe Italijoje. Prieš tai ponė Felicija Antonijo dirbo reguliavimo institucijoje Italijoje. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū Jums už kvietimą būti atvykti pas Jūs, Fastnet. Džiaugiasi galimybę pateikti savo nuomonę apie reguliavimo aplinkos um, pakeitimus. Ir mes galime pastatyti ir kitų bendrovių mūsų šalyje nuomonę. Fastnet yra ne tik vienas didžiausių alternatyvių plačiojo šio tinklo paslaugų teikėjų Italijoje, tai yra vienas iš pionierių e, skaidulinių tinklų Italijoje ir Europoje tiekėjų. Mes pasiekėme 7,5 milijonų namų ūkių, esame investavę kelis milijonų eurų į šią plėtrą ir investuojame tik toliau, turime labai ambicingų planų, todėl mus labai tenkina pradiniai komisijos pasiūlymai, nes, kaip sakė ponė Soriano, ponas Soriano, kalbame ne apie esamus ar alternatyvius tiekėjus, o apie tai, kad investuojantis operatoriai, operatoriai ir neinvestuojantis operatoriai. Manau, kad sąžininka, kad pirmosius reikėtų e, paskatinti toliau dirbti, nes tai naudinga ne tik bendrovėms, bet ir sukūriamas teisingos sąlygos e, Europai E, didinti mūsų pramonės konkurencingumą. Nepaisant to, dar mūsų laukia daug darbo e, ir parlamento laukia daug darbo, nes šis pasiūlymas yra geras, bet yra dalykų, kurios reikia pakoreguoti, yra nuostatų, kurios gali kelti e, trikdžių kai kuriems svarbiausiams elementams, kurie turėtų leisti šiam sektoriu plėtuosius. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad konkurencija yra vienintelė didžiausia paskata investicijoms. Bendrovės nesuoja, nes jaučia, kad kitos įmonės elsuoja jiems į pakaušį. Jeigu tai atimsi, tai nebebus e, erdvės investicijoms. Turiu labai mažai laiko, todėl pateiksiu labai keletą praktiškų pavyzdžių, ką būtų galima pagerinti jau esimoje geroje komisijos pasiūlytoje sistemoje. Pradėsiu pirmiausia nuo supaprastinimo minties. Esamos e, reguliavimo sistemos aš sutinku. Nepaverskime supaprastinimo dereguliavimo. Prieigos reguliavimas visgi dar yra e, tebelieka labai svarbus šios sistemos elementas ir turi išlikti. Pateiksiu pavyzdį. FastWeb turi labai, taiko labai progresyvų požiūrį. Mes tiekėme optinį ryšį iki tam tikros telekomunikacijų spintos ir kai atsiranda paklausa, mes paskutinius 200 metrus nutiesėme tą kabelį. Nors mes esame viešųjų e, interneto tiekėjas, mes visgi paskutinius metrus turime teikti panaudodami verinius laidus, o tai yra e, tam tikras e, susigrūdimo jau elementas. E, ir rezultatas yra tas, kuris iš esmės panaikina pagrindus, kuriais mes remiamės, kurdami savo strategiją. Dar vienas pavyzdys. Nereikia painmėti investicijų, bendrų investicijų ir e, komercinių sustarimo. Taip, bendros investicijos gali supaprastinti situaciją, kuomet du operatoriai ar daugiau, kiekvienas iš jų turi savo tinklą. Tai reiškia, kad sukuri pagrindą, infrastruktūrą pagristai konkurencijai ateityje. Aš nemanau, kad komerciniai sustarimai duoda tos pačius rezultatus, nes komerciniai sustarimai sutaria vieną operatorių, kuris investuotoja, investuoja, o ir antrą, kuris priklausomas nuo pirmojo. Todėl turime atidžiai mm, e, žvelgti į šios dalykus ir juos e, skirti. Labai ačiū. Toliau kalbės penktasis pasisakantysis ponas Fox e, Ramley, analitikas iš Global, globalių telekomunikacijų, ži, žiniasklaidos ir technologijų tyrimų. Jis dirba Cityje. Yra fizikos magistras, e, gavęs laipsnį imperinėme koledže Londone kas svarbiausia mums yra, kad Fox Ramley yra analitikas, kuris nėra pats investuotojas, o e, analizuoja investuotojų e, požiūrį. Taigi prašom, ponia Ramley. Ačiū pirmininkė už kvietimą. E, ir už galimybę pateikti investuotojų nuomonę apie telekomunikacijų kodeksą. Manau, manau kad reguliavimas yra vienas svarbiausių dalykų, siekiant tų rezultatų, kurių mes norime, geresnių paslaugų. Tam reikia investicijų į tinklus per ne vienerius metus, galbūt ir dešimtmečius. Dėl to reikia reguliavimo aplinkos, dėl ko investuotojai turėtų būti centre, dėmesio centre. Mano darbas yra kalbėti su investuotojais kasdien. Ir aš pabandysiu šiandien pateikti jų nuomonę į šią sritį ir kaip paskatinti papildomas investicijas. Išeities taškas. E, Investuotams reikia gražos, kitaip tas kapitalas nu, nu, bus nukreiptas į kitus sektorius, kitus žemynus. Investuotojai yra atsakingi už tai, kad e, jų klientams grįž, būtų tam tikra kapitalo graža. Nebus poreikio kitaip e, e, investuoti. Malonu matyti kodekso pasiūlymus, kur kalbama apie skatimą investuoti. Todėl aš siūlau kalbėti apie tris dalykus, kurie domina mus visų pirma. Pirmiausia, diskriminacijos nuostatos, kas gali pagerinti investuotojų požiūrį į sektorių. Antra, koinvesticijos ir trečia, rinkos analizė, kas gali suteikti galimybę e, sumažinti reguliavimo naštą. Pirmiausia, tinklų reglamentas, kuris e, pozityviai vertinamas investuotojų, pats savaime šis darbas pakeitė daugelio investuotojų nu, nuostatas dėl investicijų. Manau, kad naujas tekstas E, yra labai svarbus, nes jis užtikrinti nuoseklesnį taikymą visos Europos rinkoje. Yra sričių, kur investuotojai šios pasiūlymus stebės atidžiai. Mes tikimės, kad aptariant, pavyzdžiui, aukšto galingumo tinklus, e, norim, norai būtų pasipriešinat norams pri, pri, numatyti konkrečias sprendimus. Ir e, Tai būtų puikia galimybė panaudoti labai greitą plačios ryšį. Investuotojų nuomonė tai yra savalaikis būdas pati užtikrinti greičiausią ryšį dideliai klientų daliai. E, Optinio tinklų didesnės kainos reikalauja, kad būtų didesnės ir pajamos, dėl to ilgiau užtrunka jų dėgymas. Situacija, aišku, skirtingose vietose yra skirtinga, o rinka pati geriausiai gali nuspręsti, koks sprendimas yra veiksmingiausias. Tai antra tema, ko investicijų tema, teoriškai tai turi įdomių pozityvių e, galimybių, tačiau investuotojams kyla įvairiausių sąlygų e, grėsmė. Jeigu bus per daug sąlygų, tai tos naujas taisyklės nebus naudojamos. Ypač kad investuotojas turėtų suteikti tam tikrą linijų skaičių, o po to padidinti tą linijų skaičių. Na, kiekvienas investuotojas pastebės, kad vėlesni, vėlesni įsipareigojimai nesusijęs su jokia rizika, su tokia rizika, kokia iš pradžių. Todėl turi būti lankstumas e, nustatant ir kainas. Be to, ten, kur investicijos e, numatomas, turi būti sumažinamas reguliavimas. Toliau, dėl rinkos analizės trys pastabos. Pirmiausia, investuotojai remtų telekomunikacijų kodekso nuostatą, kad jeigu mažminė rinka yra konkurencinga, nereikia numatyti e, didinių kainų reguliavimo. Taip pat, jeigu pozityvus pripažinimas e, e, didminėms sustarimams turi būti švelnesnis. Antra, regioninė analizė šiandien vis daugiau, ateityje daug regionų ar atskirų šalių, kur jau nedominuoja kažkurie operatoriai, pavyzdžiui, e, ten, kur yra daug konkurentų, e, anksčiau dominavusių operatorių e, dalis dažnai yra mažesnė negu vidurkis. Ir galiausiai manome, kad E, analizė ilgesniem laikotarpiu negu trijus metai yra būtinas. Labai ačiū. Dabar klausimai yra atsakymai. Pradedant nuo pranešėjų. Pane Del Castillo, telekomų kodeksų, telekomunikacijų kodeksas. Prašom. Thank you very much, uh, Chair, and thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū e, visiems prelegentams. Manau, kad tikrai e, sutampa jūsų vertinimas iš to, ką išgirdome. Ir čia mes šiame komitete e, diskutavome ir tai, apie ką mes kalbėjomės, tikrai atitinka jūsų pasisakymus. Aš noriu kalbėti labai konkrečiai nes e, aišku, kokie mums kyla uždaviniai ir e, ko, kiek jie reikšmingi. Aš visko, visų detalių nekartosiu vėl, bet aš manau, kad tai yra tikrai visai Europai aktualūs klausimai. Pramonės skaitmeninimas informacinių technologijų e, vystimasis e, suteikia naujų galimybių, kalbant apie ES ekonomikos konkurencingumą. Mes nekalbame apie visiškai pradžių pradžią, bet kalbame apie labai daug naujų galimybių. Na ir dabar aš turiu vieną konkretų klausimą. Jūs, aišku, bendraujate su skirtingomis suinteresuotomis šalimis, e, e, susipažįstate su e, skirtingomis nuomonėmis. Ir yra taip pat nauja elektroninių komunikacijų apibrieštis ir kas yra elektroninių komunikacijų paslaugos komisijos e, pasiūlyta apibrieštis. Na ir žinote, kad įvairios skirtingos šalis skirtingai vertina tą apibriešti. Kai kurie sako, kad apibrieštis turi būti funkcinė, kiti sako, kad signalų konvergencijos nereikėtų įtraukti. Yra ir tokių, kas e, sako, kad e, yra dirbtinai atskiriamos skirtingos paslaugų rūšis. Tai aš norėčiau išgirsti kaip įmanoma konkretesnį atsakymą į šį klausimą, būtent kokia jūsų pozicija šiuo požiūriu. Ir aš norėčiau, kad visi prelegentai atsakytų į šį klausimą. Todėl, kad pranešėjų tai yra tikrai esminis klausimas mums visiems, ko gero tai labai svarbu. Būčiau labai dėkinga, mm, jeigu atsakytumėte. Ačiū. Kaip matote, ir mums sunku laikytis kalbėjimo laiko. Toliau ponas Tošinovskis, atsakingas už Berek um, pranešimą. Kalbėsiu gimtają kalbą. Abych také chtěl poděkovat za velmi zajímavé, e, zajímavé. Aš norėčiau Jums padėkoti už pristatymus apie situaciją rinkoje. Man labai patiko tie pristatymai ir taip pat man labai patiko tai, kad e, dabar, kai atsiranda naujų reiškinių, turime būti labai atsargus, kad ši sistema neužstriktų. Aš norėčiau sustoti ties vienu dalyku, kuris liečia Berek. Ir paklausti, ką jūs padarėte savo šalyse, kad e, nebūtų blokuojama administracinių požiūrių toks vystimasis. Visi kalbame apie operatorius, apie paslaugų tiekėjus. Tam taip brėžia 70 straipsnis. administracinių požiūrių, gali atsirasti įvairių iškraipimų rinkoje. Tai mano pirmas klausimas būtų toks. E, dziękuję. Thank you very much. Ačiū. Dabar kolega Zorinio atsakingas už Wi-Fi for You. Tai jo pranešimas. Falar também na minha língua materna. Queria agradecer uh, os esclarecimentos uh, do painel. Eh, Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams už jų pasisakymus. Wi-Fi for Europe iniciatyva yra labai svarbi. Svarbu, kad Europos piliečiai iš tikrųjų jaustų, kad ES lygmens sprendimai pagerina jų gyvenimą. Aš manau, kad reikia europinio projekto visiems piliečiams. Europa turi būti lyderė internetas turi būti prieinamas visiems. Ir būtent todėl ši iniciatyva turi būti gyvendinta um, greitai ir veiksmingai, kad um, gyventojai turėtų prieigą prie skaitmeninės rinkos. Aš uh, dalyvavau susitikimuose su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, komitete regionų komitete ir ten buvo e, Ten išsakyta nuomonė, kad piliečius iš tikrųjų domina bandomieji projektai šioje srityje. Taigi aš norėčiau paklausti prelegentų, ką jie ketina daryti, kad ši iniciatyva taptų pavyzdinė, kalbant apie patikimumą e, ir ar manote, kad tai bus sėkmės istorija tarsi. Ponas Boni, Gigabit Society ir 5G pranešimą savo iniciatyvą pranešėjas. Ačiū, ačiū Jums už pasisakymus, aš manau, kad jie tikrai įkvepiantis. Pūra pastabų. Mes taip suprantame, kad yra e, tam tikrų spręstinų klausimų, kalbant apie gyvendinimą, nes tikslai yra aiškus. E, Bet e, vienas iš klausimų, kaip išvengti sprendimų fragmentavimuose ar susiskaldimo ir sprendimų susiskaldimo. Tačiau, kad valstybės narės turėtų tam tikrus sprendimus priimti tuo pačiu metu. Ir mes turim pagalvoti, kaip galėtume padėti joms tai padaryti. Ir antras probleminis klausimas susijęs e, su naujų paslaugų poreikiu, naujų paslaugų paklausa. E, vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie e, įvairias paslaugas susijusias su 5G, elektroninė sveikata, nauji mokymosi modeliai ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip mes galime. Galbūt mes galime parengti tokį privalumų sąrašą ir bendradarbiaudami galbūt valstybėmis narėmis ir vietos ir regioninės valdžios institucijomis. Ačiū. Toliau sąraše, ponė Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich spreche auch in meiner ähm, Muttersprache. Ich hab, äh, möchte mich auch Dėkoju, aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti svečiams už puikius pristatymus visiems ir kiekvienam iš jų. Aš nekomentuosiu, tiesiog norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, kaip padaryti, kokią skatinamąsią sistemą sukurti, kad būtų pakankamai investicijų, e, kuriant 5G arba plačiai juosti internetą. Antras klausimas dėl bendrų investicijų modelių. Ar tai, ką siūlo komisija, yra pakankama, jei, jei, jei ne, tai kažką reikėtų padaryti, ką patikslinti Kitas klausimas. Skaitydama, jeigu neklystu, pastebiu, kad yra daug biurokratijos šioje srityje. Gal atrodo, kad e, kiekviena šalis e, jau yra nuveikusi e, daug dalykų, galbūt tos biurokratijos būtų galima atsisakyti. Pana Werner. Ačiū. Ir aš taip pat užduosiu klausimus iš karto. Investicijų refinansavimas. Kaip Jūs manote, kas labiausiai būtų tinkama 5G atveju? Pramonė dažnai nori kaip galima daugiau sričių pritaikomų aplikacijų, tačiau jos e, kainuotų daug brangiau. Kai kurie operatoriai dabar negali dėkti 5G, kadangi tai yra labai brangu, neaišku, ar tai galima uh, e, įdėkti. Kita vertus, uh, galbūt 5G ryšį sukurtų, na, sakykime, atskirą tarp kaimo ir miesto, nes kaimuose būtų labai sunku įdėkti. Taip pat būtų verta pagalvoti apie paralelinių standartų galimus kelti sunkumus. Ir klausimas dėl pavojaus sveikatai. Vokietijoje, pavyzdžiui, buvo labai priešinamasi 5G antenų kelimui. Atrodo, kad tų priešinimusi bus ir dar. Kaip jūs? Ką jūs galvojate šiuo klausimu? Dėkuoju, klausimų daug, bet visus juos reikia atsakyti per dvi minutės. Ponas Hochmark, ačiū už jūsų pristatymus. Vienas pamastymas, esant 5 5G e, telekomunikacijų tai pobūdis pasikeis labai smarkiai. Nekalbėsime apie telekomunikacijas daugiau. Čia turėsime tiesiog tokio masto duomenų srautai, kurių esame, ne, nesame matę iki, iki šiol. Ir tai bus vis, visos visuomenės veiklos dalis, Įdomu, kaip jūs vertinate, kaip tai pas, pa, pakeis verslo logiką ir kaip pasikeis sustarimai, konvergencijos tarp, tarp įvairių paslaugų. Šiandien matome naujas komunikacijų paslaugas. Kaip žvelgite į tai iš šios perspektyvos? Kaip pasiekti bendras paslaugą, bendrų paslaugų tiekimą, bendrą prieigą, virtualių operatorių e, reiškinį ar paslaugų teikimą tarp, per sienas, nors šiandien mažiname ir tarptinklinio ryšio kainas, vis tiek dar turime tarptautinės rinkos e, sienas. Kaip Jūs vertinate į transeuropinių operatorių atsiradimą? Logika po penkerių metų bus visai kitokia negu prieš penkerius metus. Tam reikės naujų verslo sprendimų ir galbūt naujų teisėkuros struktūrų, teisės aktų struktūros. Ačiū, turiu dar tris pavardės sąraše. Pane Koplanatri. Labai ačiū. Aš su šešėlinė pranešėja kodekso klausimais, todėl mano klausimai bus būtent apie tai. Dėl Erikson norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte, nes jūs esate vieni didžiausių 5G kuriejų pasaulyje. Ar jūsų tenkina dabartinės technologijos, ar norėtumėte kažkokio tokio? technologinio neutralumo, nes kai kurie sako, mes norime būti dabartinių technologijų įkaitais. Ar turite kokiu nors techninių pastabų šią prasme? Bereko norėčiau paklausti dėl ilgesnės spektro naudojimo trukmės. Ar tai reikia spręsti nacionalinio lygmenio, ar reikia numatyti kažką dešimčiai metų. Nes per dešimt metų planuodamas gali geriau pasakyti, pastatyti namą. Jeigu kažkas perka spektrą tik tai tam, kad iš, at, užkirstų kelią kitiems konkurentams, tai, tai net prives prie geresnių paslaugų. O na, o dėl investuotojų norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar naujokų šioje srityje netrūksta. Nes kartais geriausias idėjas pateikia naujokai atėję iš išorės. Sakoma, kad konkurencija yra variklis Kartais e, kai kuriuose šalise atsiranda investuotojai iš energetikos bendrovių, kai kurių kiti, dėl esamų ir naujų operatorių. Jeigu yra daug, pavyzdžiui, operatorių skirtingų dydžių, jeigu sumažins reguliavimą, ar neatsiras monopolizavimo pavojus. Pono Raiman nėra, jau išėjo. Pane Sanda. Ačiū, aš taip pat norėčiau užduoti klausimą, labai konkretų klausimą susijusi su betinkliniu ryšiu Europai, Wi-Fi for Europe. Aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Komisija šioje programoje nustato, kad ES finansuojamas e, betinklis, bevėlis internetas būtų labai didelio e, laidumo, aukšto debito, aukštą debitą turėtų. Norėčiau paklausti jūsų, kaip padaryti, kad ši programa nebūtų vien tik tais gražus pavyzdys, ką gali gyvendinti Europa tokiuose miestuose, kuriuose yra gerai išvystyta infrastruktūra, bet e, ir kaimo zonuose. Ar manote, kad galima tolygiai geografiškai paskirstyti tokius tinklus? Ir kitas klausimas, ar manote, kad tokie patirtis bus labai ribota, galbūt 6 e, tūkstančiai ar 8 tūkstančiai savivaldybių bus apimama. Ar manote, kad tokio tinklo dėgymas galėtų atverti kelią kitoms paslaugoms ir kažko, kažkokiams kitokiam naudojimui? Labai ačiū kolegos už puikią diskusiją. Dabar noriu mūsų prelegento atsakyti į klausimus labai trumpai. Galbūt galėtumėte pasirinkti vieną, du klausimus pagal savo sritį. Galbūt galėtume pradėti nuo pono Olseno priešingą tvarką. O antri klausimai antroje dalyje bus kita kryptimi. Taigi prašau, pono Olsono. Yra daug užduota gerų klausimų, tačiau aišku, galiu atsakyti kaip keletą dėl elektroninius komunikacijų paslaugų apibriešties. Mes manome, kad, kad gana problematiška naudoti tas apibrieštis, kurios yra pasiūlytos dėl signalo tiekimo ar skaičiais pagristus paslaugų. Technologijos vystosi labai greitai, paslaugos dar greičiau ir daug dalykų, kurie pas, buvo pagristi skaičiais ar signalo e, tiekimu dabar yra atskirti. Ir paslaugos dažnai teikiame visiškai kitaip per taikomasios programas, e, telefonuose ar planšetėse. Problema, kad apibrieštis yra per daug griežtos, reikia toliau tai analizuoti. Dar vienas dalykas, kurį galėčiau pakomentuoti, dėl 5G ir automobilių pramonės. Yra daug įvairių pasiūlymų, mes norėtume vėlgi pabrėžti technologinio neuralumo aspektą. Ne komisija turėtų siūlyti vieną ar kitą. Mes manome, kad tai reikia apibrėžti standartizavimo organizacijose, kuomet automobilių pramonė kartu su telekomunikacijų ir informacinių technologijų pramonė kartu nuspręsti, kokias galimybės eiti į priekį yra geriausios. Nes reikės kurti, tiek, dėkti investicijas, kurti tos tinklus ir jie turėtų geriau išmanyti, kokie čia geriausi standartai tiktų. Ačiū toliau, ponas Sorijano. Ačiū pirmiausia dėl klausimo dėl griežto sunkaus reguliavimo ir konvesticijų klausimo. Ar tai yra situacija pakankamai aiškiai. Manau, kad reikia vengti čia nesusipratimo. Kas stabdo investicijas yra reguliavimo neaiškumas, o ne pats reguliavimas. Netinkamas reguliavimas. Taigi, reikia remiantis jūsų politiniais tikslais, tai yra siekti junglumo, turint nacimas, turimas priemonės, nacionalių lygių reikia rasti tinkamą derinį tarp alternatyvų operatorių ir esamų operatorių investuoti. Ir e, jiems išsiaiškinti, kokios tinkamos investavimo sistemos. Ko investicijos yra savaime geras dalykas, mes jį remiame kai kuriuose Europos šalise, tačiau komisijos pateiktas pasiūlymas yra e, šiek tiek per daug, kaip e, sakant, raudonieji marškiniai. Mes bijome, kad trūkstant e, autonomijos visą tai dėgiant gali atsirasti per daug neaiškumo verslininkams ir investuotojams, kuriant didelio pajėgumo tinklus. Ko investicijų idėja gera, tačiau manome, kad rastume tinkamą reguliavimo sistemą kiekvienoje šalyje, reikia pakankamos autonomijos. Atsakant į klausimą dėl, dėl 25 metų leidimo galiojimo ir šiek tiek e, atsakant į klausimą dėl kaip turint 5G technologijas e, nacionaliniai sprendimai gali būti nedarnus. Na, šiandien Berik dirba su spektro klausimais, pateikime pirmąją nuomonę dėl pasiūl... peržiūros pasiūlymo ir daugiausia dėmesio skiriame spektrui. Įsteigėme naują darbo grupę skirtą mobiliasiams ryšiams ir tarpininkam ryšiui. Dirbama ties detalėmis, siekiant išsiaiškinti, kas yra gero ir blogo komisijos pasiūlyme. Pramoniai reikia pakankamo matomumo, žinoma, bet Kol kas, čia kol kas yra viskas burtai, norint atspėti, kas įvyks po 25 metų. Galbūt reikės kažkokio peržiūros proceso taip pat. Ačiū, toliau. Pone direktorė, fur. Ačiū, buvo užduota keletą klausimų ir visi yra labai geri. Pabandysiu atsakyti į keletą kaip sukursime, generuosime investicijas. Mes matome du svarbiausius tikslus - technologinis neutralumas ir parama visiems investicijų modeliams. Aišku, nuspėjimas kodekse investuotojams taip pat yra labai svarbus. Dėl technologinio neutralumo, tai Atsakymas į jį atsakys ir kitą klausimą, kaip užtikrinti, kad kuo daugiau būtų galima įtraukti Europos piliečius, nes jeigu turėsime neutralią technologiją, operatorius galės pasirinkti, kaip e, išplėtoti e, e, plačiai juosti ryšį greičiau. Dėl naujų apibrėžčių, kurias minėjo Pilar de Castillo, Tu matome didelę problemą dėl signalo perdavimo įtrauktimo, nes tai sukers problemų tarp mašiniam ryšiui. Ir per daug bus reguliuojama operatoriai. Mums atrodo, kad tai reikia gerai išsiaiškinti, turim galvoje daiktų interneto klausimus ir panašiai. Labai ačiū. Pone direktorė, toliau. Jūs prašom. Aš irgi tik tai keletą klausimų atsakysiu. Papildysiu tai, ką sakė pirmininkas Soriano. Aš visiškai sutinku, kad kol kas reguliavimas ne tik trukdė investicijoms, bet jis suteikia jam didelę vertę. Mes esame gerame kelyje, siekdami 20-ųjų metų tikslų. Ir ne tik tai. Galime taip pat didžiuotis, kad Europoje pavyko mums tai padaryti. E, kol kas e, pakankamai prieinamomis kainomis. Tai yra gera situacija kurią duoda konkurencija. Pažvelkime į kitus žemynus, pavyzdžiui, JAV. Situacija nebūtinai tokia pati. Manka konkurencija JAV e, duoda labai aukštas kainas, dėl ko e, greitas plačios ryšys yra tiesiog neprieinamas kainos prasme ir tai nesuteikia tolesnių pranašumų panaudojimo prasme. Turime tai turėti galvoje. E, didelė rinkos galia atrodo sveitinga priemonė. Tai iš tikrųjų tai yra labai paprastas būdas mm, pakoreguoti reguliavimą ir imtis priemonių ten, kur reikia reguliuoti. Mes ne prieš kitokį kitokias priemonės, simetrinį reguliavimą, pavyzdžiui, tačiau reikia užtikrinti, kad tie baziniai dalykai, kurie buvo sėkmingi, kol kas išliktų. Toliau pastaba dėl 5G ryšio. Ne vienas parlamento narys apie tai kalbėjo ir iškėlė teisingą problemą. Yra daug netikrumų dėl 5G ryšio ir daug potencialių kliučių. Todėl gali trūkti paskatų kai kuriems operatorių kategorijams greitai dėkti tą ryšį. Man atrodo, įtrė neseniai paskelbė labai įdomų pranešimą, kuris puikiai išdėsto tas problemas. Turėtume būtent pradėti nuo, iš to išeities taško. Viena iš pranešimo išvadų su kuria sutinku visiškai, yra tai, kad kai kuriais atvejais gali būti naudinga leisti naujiems operatoriams ateiti į rinką. Kadangi jis įsteigia mobilus operatoriai, gali būti suinteresuoti monetizuoti kitas investicijas. Jie dar yra investavę 4G ryšį ir gali būti nesuinteresuoti dėl tų netikrumų esamų investuoti greitai į, į naują technologiją. Tai yra kodekse tam tikrų priemonių, kurias aptarinėsime dar ateityje, kurios teikia pirmybę tokiam dalykui. Pavyzdžiui, asimetrinis reguliavimas, prieinant prie išteklių, tai yra spektro. Yra priemonių, kurias turite savo rankose, kurios gali sukurti tinkamas pastagas, pastakatas naujams operatorių kategorijoms. Žengti į šią rinką ir taip priversti ir kitus investuoti. Labai ačiū, ponė Felicija Antonijo. Ramblai. Panas Foks. Ačiū, pasistengsiu greitai atsakyti į porą klausimų. Pirmiausia, uh, investuotojams netinka infrastruktūros atskirimas. Tai e, trukdo iš tikrųjų investicijoms ir reikalauja daug laiko ir dažnai e, skundžiamasi mm, dėl operatorių integravimo, bet e, mums atrodo, kad tai yra išsprendžiamas klausimas. Antras klausimas apie finansavimą. Daugiausia investuoja didelės bendrovės, nors ir mažų operatorių tikimės, kad rinka pateks daugiau. E, iš tikrųjų, net ir esantiems dabar rinkoje operatoriams yra sunku numatyti savo vystimosi perspektyvas. Tai mes e, turėtume atsargiai kalbėti apie tai, kad reikia reikalauti konkrečiai nurodyti, į ką bus investuojama ateityje. Dar trumpai kalbėjau apie 5G. 5G poveikis didžiausias bus mūsų nuomonė e, tas, kad atsiras, e, kad padidės didelių stočių tankis. Tai brangiai kainuos ir kol kas neaišku, ar iš tikrųjų to reikia ir ar tos investicijos pasiteisins. Ačiū. Ar um, yra neatsakyti kažkokie esminiai klausimai? Panašu, kad ne. Tai dabar galime pereiti prie antros diskusijų dalies. Dalyvių sąrašas tas pats, bet e, jie pasisakys atvirkštinė tvarka. Tai pirmiausia, suteiksime žodį ponui Soriano. Ir šį kartą tema yra valdysena. Ačiū pirmininkė. Kaip sakiau, per pirmąją diskusijų dalį Berikas sutinka dalyvauti įgyvendinant naujus tikslus, kuriuos nustatys ES institucijos. Dabar klausimas, kaip geriausiai įtraukti Berik Ir čia du klausimai kyla. Pirmiausia, kokios yra naujos, e, kokia nauja misija, kurią jūs norėtumėte priskirti Berek. Ir antras klausimas, ar e, jums reikia naujo Berek. Kai dėl naujos misijos Berek e, yra pasirengęs vykdyti naujas komisijos numatytas užduotis. Mes sutinkame su tomis užduotimis, kurias e, paskirsti komisija, ypač kiek tai susijęs su kartografavimu, spektru, e, galutiniais vartotojais, konkurencijos klausimais ir taip toliau. Taigi, kalbant apie misiją, klausimų nekyla ir mes e, daugiau mažiau tikrai sutinkame su tomis naujomis užduotimis, kurias komisija ketina priskirti ir kurios turės būti aptartos berek lygmenių. Kitas klausimas, ar reikia naujo berek, kuris padėtų pasiekti visų tikslų? Ir čia mes jau tikrai iš esmės nesutinkame su komisija. Kaip jūs žinote, berek um, buvo įkurtas palgų diskusijų ir parlamentas um, atliko svarbu vaidmenį, palenkas Tilė Veira atliko svarbu vaidmenį. Ir dabar mes matome, e, kad yra įsteigtas e, tinklas, kuris administruojamas, yra administracija dirbanti Rygoje. Tai žmonės iš mūsų biuro, taip pat iš Italijos ir Vengrijos dirba ekspertų grupėje. Berek yra labai specifinis formatas. 28 mes esame ir ieškome bendrų sprendimų. Pagal tą sistemą, kurią siūlo komisija, būtų numatytas vykdomasis direktorius, jo administracija, kuri bus praktiškai pavaldi komisijai ir taip bus priimami sprendimai. O mes, e, reguliuojant instituciją, tik dėsime parašą prie, po, po tai sprendimais. Tai reiškia, kad mes nedalyvausime iš esmės sprendimų prieimime. prieimime. Tai bus tiesiog e, nauja biurokratijos forma. Uh, mes e, nebusime suinteresuoti iškoti bendrų sprendimų ir dinks e, nacionalinis dėmo, nes berek visos e, darbo grupės yra sudarytos iš nacionalinių ekspertų ir niekas vis dėlto, ir, ir jie žino, apie ką kalba, nes kiekvieną dieną dirba su reglamento įgyvendinimu. Ir mes turime be to gerą patirtį turime ką parodyti, kalbant apie mūsų darbo rezultatus. Mūsų buvo paprašyta parengti tinklo neutralumo gairės, mes jas pateikėme. Ir pilietinė visuomenė tas gairės priėmė, nors tai nebuvo, nors jis nebuvo lengva parengti. Mes taip pat kartais tarpusavėje nesutarėme, kalbant apie sistemos įgyvendinimą. Žinote, kad e, mes turime antro etapo procedūrą, kai komisija nusprendžia, kad kažkuris reguliuotojas e, neišpildo e, reglamentavimo sistemos reikalavimų ir tada mes svarstome susidariusią situaciją Taigi, jeigu yra kažkokių um, nesutarimų, mes nagrinėjame tos klausimus ir atsižvelgime į komisijos analizę. Taigi, yra įrodymų, kad Berek veikia sėkmingai, Berek pasiteisina. Taigi, e, Aš manau, kad jūsų prioritetas turėtų būti išlaikyti berek tam, kad būtų pasiekti jūsų politiniai tikslai. Galbūt galima būtų berek peržiūrėti, kažkaip atnaujinti. Mes tikrai e, nesame sustabarėjusi organizacija, bet berek turi likti. Ačiū labai tikrai stipri žinia, ponia Fur, generalinė direktorė. E, Ačiū pirmininkė, ačiū mm, už tai, kad leidote galimybę pasisakyti apie e, valdymą. Aš kalbėsiu telekomunikacijų e, kompanijų vardu ir vartotojų vardu. Ir pirmoji mano žinia būtų ta, kad e, ir piliečiams, ir kompanijoms turėtų būti rastas tinkamiausias valdymo modelis. Ir tie sprendimai neturėtų kliudyti pasiekti gigabito visuomenės mm, sukūrimo. Mes turime užtikrinti, kad Europa būtų mm, belaidžio ryšio srities lyderė. Mes taip suprantame, kad yra sutarima tarp institucijų, kad spektro E, spektras yra e, svarbiausias išteklius, galvojant apie ateitį. Jeigu nebus e, spektro suderinimo, nebus 5G, jeigu nebus 5G, nebus gigabito visuomenės. Ir antra mano pastaba apie spektro valdymą. Mes e, pritarėme licencijų trukmės suderinimui, manome, kad tai yra pagrindinis investicijų skatinimo komponentas, kalbant apie pereimą nuo vieno, e, vienos rušės tinklo prie kitos kartos tinklo. E, atskiriomis individualiamis licencijomis paremtas modelis turėtų būti išlaikytas ateityje. Ir galiausiai, kalbant apie valdyseną, reglamentavimo supaprastinimas padėtų išspręsti problemas susijusias su valdymu. Konkrečiai mes manome, kad e, rinkos analizės supaprastinimas turėtų būti toliau e, siekiamas ir Tai turėtų ne tik palengvinti investicijas, jas paskatinti, bet ir spręsti konkrečias valdymo problemas. Reikia aiškesnių, labiau nuspėjimų taisyklių, geresnio jų vykdymo užtikrinimo ir mm, paprastesnių veiklos sąlygų numatymo ir reglamentuotojams ir kompanijams. Ačiū taip trumpai, e, taip aiškiai e, ir Tikrai pavyzdinis pasisakymas. Ponas Olson, vicepirmininkas. Ačiū, aš pasistengsiu taip pat trumpai kalbėti. Kai dėl Berek valdymo Mes manom, kad nereikia labai čia kažkokių kategoriškų nuomonių, reikia dėl to susitarti e, įvairioms insti skirtingoms institucijoms. Bet kas yra svarbu, kalbant apie reglamentavimą ir valdyseną ir kaip ji turėtų atrodyti, Galbūt aš galėčiau pereiti prie kitos skaidrės. Kokių rezultatų aš tikėčiausi iš šios e, diskusijos apie tai, kaip turėtų atrodyti valdymas? Manau, kad e, ryšys tarp teisėkuros institucijų ir reguliuotojų e, turėtų padėti skurti tokią aplinką, kuri, turėtų, kuri būtų palanki Mm, šia, šiam sektoriui ir padėti jam prisitaikyti prie pokyčių. Būtent e, tai, apie tai turėtume labiausiai galvoti. Jeigu pagalvosime apie tos klausimus, kuriuos šiandien svarstome ir kaip sparčiai vystosi tinklai, technologijos ir kokias pasiekmes dėl to patiria visa visuomenė, tai akivaizdu, kad mes turime sparčiai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Uh, Reikia čia tikrai rasti tą pusiausvyrą tarp teisėkuros ir regul, regul, regulia, reguliavimo institucijų. Kai kurios aspektus aš jau paminėjau anksčiau, tai prie jų negryšiu. Bet norėčiau taip pat e, pas, pasinaudoti galimybę ir sakyti dar vieną pastabą, kuri, man atrodo, svarbi tyrimas, e, kurie, e, komisijos tyrimas, kuris buvo paminėtas anksčiau. Nemanau, kad tai yra geras tyrimas skirtas 5G. Priešingai, aš manau, kad e, šis tyrimas yra padrikas ir neatsispindi jame, kad reikia skubiai ieškoti e, sprendimų. Tyrimo autoriai neakcentuoja to, kaip svarbu yra teisingai įdėkti 5G ir nepakankamai akcentuotas Europos pramonės vaidmuo. Uh, kai žiūrime investicijas, operatorių daromas investicijas ir galvojame apie 2022-aisiais, e, tai vertiname, kad 25 procentai JAV e, gyventojų turės prieigą prie 5G, o Europoje E, bus tik 10 procentų mm, žmonių. Tai e, taip, e, tokia situacija bus dėl investicinių sprendimų, kurie priimami dabar ir situacija panašu, kad nesikeis per artimiausius metus. Ačiū, ponė Felicija Antonijo. Fastveb. Um. Ačiū. Manau, kad esama tvarka <clears throat> ir valdysenos sistema E, tarp Europos komisijos, BEREK ir nacionalių reguliuotojų yra iš tikrųjų subalansuota ir veiksminga. Reguliuotojų nepriklausomumas yra labai svarbus aspektas. Mažiems operatoriams tai yra svarbiau negu dideliems, aišku, nes uh, nes mes visada remiame stiprius reguliuotorius, kurie galėtų nepriklausomai galėtų įvertinti rinkos sąlygas ir reguliuotų būtent remdamiesi techninėmis, faktinėmis aplinkybėmis. Taigi mes visiškai esame už komisijos pasiūlymą stiprinti kriterijų, nepriklausomumo kriterijus ir kriterijus reguliuotojų vadovybės profilį. Tai visiškai atitinka mūsų norus. Kita pastaba būtų tokia, mes vėlgi esame už suderinimą, nestandartizavimą. Tai yra ypač svarbu, kad reguliuotojai išlaikytų galimybę ir savo galės numatyti konkrečias priemonės ir prievolės, žvelgdami į nacionalinės aplinkybės. Tai e, viso to svarba buvo įrodyta jau praeitėje, skatinant konkurenciją, apsaugant galutinį vartotoją ir sukuriant geriausias sąlygas naujovių dėgymui. Nes Valstybės narės e, labai smarkiai skiriasi viena nuo kitos, tai kas veikia vienoje, nebūtinai veiks kitoje. Šiame etape tai yra ypač svarbu, perinant prie gigabito visuomenės, taip sakant. Ir atsiranda daugiau skirtumų tarp valstybių narių. Taigi mes esame už, pasakome už stiprų, stiprią BEREK organizaciją, kuri bus labai svarbi, kuriant e, stipresnę ir nuseklesnę skaitinę rinką Europoje. Ačiū. Ačiū. Ponas Fox Ramley. Global Telecoms analitikas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad reguliavimo valdysenos mechanika yra labai sudėtinga. Dauguma investuotojų galvoja apie reguliavimo rezultatus, ar jie skatina ar neskatina investicijų, o ne šiaip pačią organizaciją. Tačiau norėčiau aptarti tris rytis. Pirmiausia, jau pažįstama, kokia, koks būtų institucinė sąringa, ji turi skatinti investicijas. Tai turi reikia pripažinti kaip svarbiausią tikslą. Antra, kai kurie iššūkiai integruojant Europos reguliuotojus, atsižvelgiant į tam tikrų rinkų e, aplinkybės ir spektro paskirstimas. Pirmaisiais dviem e, aspektais, tai investuotojai sveikintų tai, jeigu nacionaliai reguliuotojai ir Europos reguliuotojai, BEREK, komisija siektų konkretaus tikslo. Tai yra e, skatinti pakankamas investicijas. Tinklų infrastruktūros dėgymas turėtų būti e, politikos tikslas. Todėl investicijos būtent jų plėtra gali suvažinti telekomunikacijų kaštus. Toliau e, e, europinės gairės. Investuotojai e, labai jautriai reaguoja į skirtumus tarp rinkų, tačiau ekonomikos principai nesikeičia. Ten, kur reikia, investic... reikia skatinti investicijas, tai jas reikia nusekliai daryti. Pavyzdžiui, dėl nevienodo e, kai kurių rekomendacijų dėgymo buvo susierzinimas. Kai kur E, reguliuojamas kainos, kitur e, tas nusaivės atskirimas nėra nuoseklus. Todėl nuoseklus rekomendacijų dėgymas palengvintų. Ir todėl būtų geresni rezultatai ir e, vartotojams. Vienas iš iššūkių yra tai, kad yra argumentų už nuoseklumą ir įvairovę. Viena vertus nuoseklumas palengvina operatorių galimybės įvertinti galimybės kitose rinkose, kita vertus variacijos leidžia eksperimentuoti ir skirtingai žiūrėti į konkurencijos būdus. Todėl gali būti tam tikras pranašumas pristaikant prie vietinių aplinkybių, tačiau ar e, reikia nukrypti nuo kokios nors priemonės pagrindinių principų abejotina. Tačiau reikėtų ten, kur reikia, yra vajovės, tai, įvairovės, tai ne principuose. Kaip buvo sakyta, kad agentūros atsižvelgtų į konkurencinę intensyvumą kai kuriuose vietose, jų rinkose, pavyzdžiui, miestuose. Paskutinė tema spektras na, ir čia investuotojai turi tris norus. O reikia pakankamo spektro. E, nes planai leidžia investuoti ir numatyti ženklius mokėjimus, tai svarbu, kai operatoriai dirba keliose šalise ir dalyvauja keliose aukcionuose. Nedaug yra lūkesčių, kad gal bus visiškas suderinimas grafikų, tačiau tam, tikra, tam tikras koordinavimas ir aiškumas yra naudingas. Toliau, spektras reikia aukcionuose pradainuoti skaidriai, Reikia matomumo, numatomų aukcionų struktūros, reikia turėti galvoje, kad infras, spektras investicijos infrastruktūra ir pakeičia vieną kitą. Jeigu daug bus sumokėta už spektrą, bus mažai likę kapitalo investuoti į tinklą. Ir toliau dėl licenzijų trukmės. Tai aišku, numato didesnį nuspėjimumą ir tiems, kurie reikia daugiau spektro, galima būtų papildyti jų turimą spektrą. Taigi, sėkminga sąranga turi pripažinti, kad reikia globoti investuotojus ir vietos veiksnių ir bendro reglamentavimo balansas yra sudėtingas, tačiau tai reikalingas, kad būtų e, skatimas investicijos. Na ir spektrų plėtra turi būti nuspėjama, gerai suplanuota ir tuomet investuotojai galės skirti pakankamai kapitalo. Ačiū, tiek buvo apie valdyseną. Tačiau noriu pridėti dar vienas klausimas, kuris nebuvo labai detaliai aptartas, būtent satelitinės plačios ties ryšys. Žinome, kad turime čia atstovų iš Europos satelitų operatorių asociacijos pana Matijo Holą ir Jutelsat atstovą pana Stefanelį. Jeigu norite, ką nors pasakyti labai trumpai apie tai, pateikti informacijos, nes palidovinio plačiosio ryšio prasme, tai taip pat išgirsti jūsų informaciją prieš išgirst klausant mūsų narių klausimų pana Arčiola. Europos spirito operatorių asociacija. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visiškai sutinkame, kad investicijos yra labai svarbus aspektas. Reikia skatinti aplinką, kuri leistų privatiems investuoti į tinklus. Apribojimai investicijoms šiandien reiškia, kad tik tai miesto elitas gaus naudos iš to. Ir šiuo metu ES turi E, artėti arčiau visų e, piliečio, parlamentas yra jų balsas. Satelitų sektorius mes norėtume, kad kodekse būtų kalbama aiškiai apie investicijų mišinį, e, technologijų mišinį. Optinis ryšys yra sprendimas geras, tačiau jeigu kalbėsime apie vien tik tai optinį ryšį ir 5G, tuomet jis apsiribos tik tai esamais vartotojais Aišku, reikia siekti ir technologinio neutralumą, todėl satelitinis plačiostis ryšys norėtų, kad e, ir satelitai būtų įtraukti į peržiūras, kalbant apie kaimo vietovių aprūpinimą internetu. Šiandien milijonai piliečių pasikliauna duomenų komunikacijomis ir televizija per satelitinį ryšį. Tai yra šimtų procentų privačios investicijos, tiekiant tas paslaugas namuose, jūroje ar kur nors kitur. Todėl spektro nuostatos turi apsaugoti ir toliau šias esamas paslaugas, ne tik, kad jos galėtų dirbti, bet ir e, planuoti vertikalius verslus, ir e, Satelitai yra visų esamų tinklų išplėtimas tiesiog. Ačiū toliau, panas Stefano Agnelį, Jutelsat. Ačiū, skaitmenė. Atskirtis vis dar yra plačiai paplitusi ir mes e, turime su tuo kovoti. Mes uh, Turime galvoti apie visas iniciatyvas ir investicijas, kad remtume e, plačiojošio interneto paplitimą, e, ypač kaimo vietovėse. Technologijų neutralumas šių požiūrių yra labai svarbus, bet e, taip pat svarbios ne vien technologijos, bet ir įvairių technologijų bendro naudojimo bendras naudojimas. E, antras klausimas - internetas kaimo vietovėse. Mes turime užtikrinti prieigą prie interneto kaip įmanoma didesniam žmonių skaičiui, per kuo įmanoma trumpesnį laiką, naudojantis moderniausiamis technologijomis. Ir mes turime galvoti ne vien apie greitį, bet apie kokybę e, ryšio. Ir mm, mes e, manome, kad Galvojant apie interneto plitimą, turime galvoti ne vien apie pažeidžiamiausius vartotojus, mm, bet apie visus vartotojus. Reikia galvoti ir apie paplitimą, ir apie kainą. Na ir mes turime e, galvoti apie tai, kad e, reguliavimo aplinka netrukdytų inovacijoms ateityje. E, palidovinės komunikacijos e, remiasi šiek tiek kitokiais tinklais nei e, kitų, kitos komunikacijos rūšis. Ačiū, pane Kastyrijo. Nuo berek galim pradėti. Za jasné představení hlavně panu. Dėkoju už aiškų pristatymą. Jūsų požiūris atspindi daugelio kolegų požiūrį Europos parlamentui. Mirekas buvo visada svarbus informacijos šaltinis. Galiu pasakyti, kad daugelį, at, daugeliu atveju, pavyzdžiui, energetikoje parlamentas, jeigu turėtų tokią instituciją, būtų labai naudingas. Norėčiau paklausti visų čia susirinkusių, kokia jūsų nuomonė dėl Bereko. Tačiau manau, kad tą klausimą reikėtų aiškintis prie uždarų durų. Tačiau direktoriui norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jūs kalbėjote apie naujas kompetencijas, naujas misijas, nau... pagrindinės e, kompetencijos šiame etape. Kokios jos yra jūsų nuomonė? Taip pat norėčiau, kad pasisakytumėte apie e, įvairias naujoves, įrankių, reikia kompetencijų, kad būtų galima atlikti šias, e, visus šiuos pakeitimus, visas šias inovacijas. Ačiū, kalbėjome apie valdyseną šioje diskusijų dalyje. Kalbėjome apie institucinę sąrangą, apie berek. Na, turiu pasakyti, kad e, parlamentas visiškai sutinka su to, ką jūs e, pasakėte. Pane Faksromliai viską labai aiškiai paaiškino. Mano klausimas bus e, apie Berek. Panas Oriano kalbėjote apie tai, kad galbūt reikėtų atnaujinti Berek. Aš visiškai sutinku, kad Berek tikrai pasikėtų tikslų, kurie buvo nubriežti. Berek e, įvykdė tai, ką turėjo padaryti pagal savo e, įgaliojimus Bet iš tikrųjų turime kalbėti ir apie nacionalinį, ir apie europinį lygmenį, galvojant apie tikslų pasiekimą. Bet ar tikrai nereikėtų atnaujinti berek? Ir ar nereikėtų suteikti berikui kažkokiu papildomu įgaliojimu? Uh, Jeigu nacionaliniu lygmeniu nesprendžiamas kažkokios problemos, neįsimama priemonių ir taip sudaromos kliūtis skaitmeniniai bendrai rinkai. turime galvoti ir apie vietos skaitmeninę rinką, ir apie bendrą skaitmeninę rinką. Wi-Fi for Europe pranešimo autorius. Anuomentas iniciatyvas. Eh, Ačiū pirmininkė. Paprastai europinės eh, iniciatyvos yra labai biurokratiškos ir painios, galvojant apie sprendimų prieimimo ir gyventinimo procesus. Ši iniciatyva Wi-Fi belaidžio ryšio Europai iniciatyva yra pavyzdinė. Ir mes turime siekti, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta sklandžiai ir sparčiai. Bet to pačiu turime kalbėti apie savireguliavimą ir pasitikėjimą. Būtent tuo turi būti grįstas tokių iniciatyvų įgyvendinimas. Nes jeigu mm, mes mm, galvojame apie visų valstybių narių e, sujungimą. Reikėtų galbūt galvoti apie struktūrinius fondus, turime galvoti apie naujausių technologijų panaudojimą. Tai kainuos. Taigi, ta pavyzdinė iniciatyva turėtų parodyti, kad e, ir technologinių, ir administracinių požiūrių e, tokios iniciatyvos įmanomos. Taigi mes turime pasiekti, kad tas bandomasis projektas būtų tikrai sėkmingas ir ne per daug biurokratiškas. Ir aš norėčiau išgirsti kitų e, dalyvių nuomonę apie tai, ar būtų įmanomas savireguliavimo modelis. Ačiū. Toliau gigabitų visuomenės ir 5G ryšio tema pranešimo autoris. Panas Boni, ačiū, ačiū už šią diskusiją. Sprendimų susijusių su spektru e, e, suderinimas yra vienas pagrindinių veiksnių vystant 5G ryšį. Mes e, turime suprasti, kokia e, visų pozicija. Aš manau, kad tas modelis, e, kuris e, taikomas berek, būtent kai iš apačios į viršų priimami sprendimai. Galbūt tai, ką pasiūlė Pilar de Castillo, gali būti geriausias sprendimas. Reikia rasti geriausią suderinimo ir spektro paskirstimo modelį. neturime pamiršti, svarbu galvoti ne vien apie BEREK, apie operatorius valstybių narių, bet yra valstybės narės kaip po tokios. Ir mm, valstybės narės iš tikrųjų kels e, sunkius klausimus. Tai kitai mūsų diskusijų mm, stadijai būtų aktualu išsiaiškinti, kaip valdyti tos visus procesus, įtraukiant valstybės narės. Ir atvirai pasakysiu, kai turime galvoti apie tai, kaip padaryti spaudimą valstybėms narėms ir jas įtikinti, kad e, svarbu vienu metu priimti tam tikrus sprendimus. Madam Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dankeschön an die äh, Vortragenden. Ich habe nur. Dėkoju pirmininkė, dėkoju svečiams. Aš norėčiau užduoti tik vieną klausimą ir įsitikinti, ar viską teisingai supratau. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs visi pasisakote už harmonizavimą, kad e, reikia koordinuotai e, stumtis į priekį. Tačiau niekas neminėjo, kad mums reikėtų kurti Europinę agentūrą. Niekas tokios agentūros nepopuliarina. Arba aš galbūt netaip supratau. Aš norėčiau žinoti, sužinoti, kur ir kada mums reikia harmonizuotis, kada ir kaip stumtis į priekį. Man atrodo, kad e, geriausia būtų sukurti tokiu tikslu Europinę agentūrą. Pana Kupalanatrė, labai trumpai, nes turi išeiti. Du klausimai, Berek. Kaip garantuoti, kad kad nacionalinės agentūros būtų išgirstos nacionaliniai reguliuotojai. Ar ir po to rotuojantis pirmininkas atstovauja uh, e, Berek, ar tai galėtų būti ta rotacija valstybių pagrindu, nes matome. kad vienas reguliuotojas yra atsakingas, kai yra tarpvalstybinis problema, galbūt europinis sprendimas būtų geriau. Nežinau, koks turėtų būti komisijos vaidmuo. Ar jie galėtų perleisti savo vaidmenį berek, kad... Nu, ir mano nuomenė, jeigu norėsite pakomentuoti. Man atrodo, kad suderinimas kelia riziką, kad sulėtinsime galimybę e, greitai arčiau veikiantiems e, eiti į priekį, nes bendrovės, pavyzdžiui, nori bandyti 5G ryšių. Tai priklauso nuo to, ar naujas spektras jau paskirstytas. Tačiau jeigu pasak, pradėsime reikalauti, kad visi tuo pat metu pradėtų tai daryti, tai neturėsime ir lyderių, neturėsime pasaulinių lyderių, lyderių Europoje. Nes jeigu visi bus priversti judėti vienu tempu judėti, tai nieko gero nebus. Labai ačiū. Ar bus dar klausimų? Nematau daugiau klausimų. Taigi, mėly ekspertai, jeigu norite, galite tarti keletą žodžių taip pat ir apie satelitinio ryšio problematiką jūsų reikalas. Dabar pradėsime nuo pono Fox Ramley. Ačiū, ponia pirmininkė. Palidovų klausimų aš pritariu apskritai universalios paslaugos prievalė yra įdomi, tačiau už tai reikia mokėti. Ir tai yra neproporcingai 50 e, procentų dalies išplėtojimas yra labai brangus, todėl rinka turėtų diktuoti, kokia turėtų būti pozicija. Ir aš e, manau, kad hybridiniai sprendimai bus išeitis. Technologinis neutralumas yra ypač svarbus, kalbant apie kaimo vietovės. Kaip sakau, investuotojai net, aš neturiu galutinių nuomonių visais klausimais. Manau, kad Berekas vaidina vaid, naudingą vaidmenį ir atstovauja įvairias e, nuomonės, kurios yra valstybės narėse. Tačiau svarbu, kad nacionaliniai reguliuotojai galėtų pateikti tą praktinę patirtį toje įvairialypėje rinkoje. Manau, kad vietos žinių lygmuo yra labai svarbu ir turbūt tai būtų argumentas prieš europinį reguliuotoją. Labai ačiū. Galite taip pat e, sureaguoti ir į kitus klausimus, kurie dar nebuvo paminėti per pirmąją diskusiją, jeigu norėtumėte. Aš taip pat trumpai pakomentuosiu apie technologinio mišinio klausimą. Visiškai sutinku su ponu Fox Ramley. per daug turbūt kalbama kai kuriuose valstybės narėse, ypač apie uh, optinio ryšio patikimą visiems. Aš manau, kad optinis ryšys visiems nebus ir negali būti tas sprendimas visur. Tai neįmanoma. Nepaisant to, norėčiau dar kartą paminėti ITRE ataskaitą dėl 5G ryšio. Ir vienas iš rezultatų tame pranešime yra tai, kad 5G ryšys gali optinio ryšio puikus pakaitalas kaimo vietovėse. Jau yra eksperimentų kitose šalise, pavyzdžiui, JAV, kurie įrodo, kad e, tas ryšys yra labai našus kaimo kontekste, tai kas svarbu mieste, tai tampa, tampa nesvarbu. Taigi dėl spektro valdymo toliau, kas yra susiję labai artimai su 5G panaudojimu, bus labai svarbu. Parlamentas kol kas dirba puikiai dėl 700 MHz spektro. Na, o dabar bus labai svarbu stebėti tai, kad varsvės narės turėtų protingus planus dėgiant, tai yra, na, vizija, dėgiant Europos institucijų viziją šioje srityje, o spektro valdymas galėtų dėmesio skirti taip pat ir naujiems e, subjektams, užtikrinant, kad spektro valdymas būtų svarbių svertų, leidžiančių naujiems žaidėjams atsirasti rinkoje. Europoje, turint 5G ryšį, reikia kažkokio papildomo operatoriaus, kuris būtų suinteresuotas labai greitai išplėtoti šią technologiją ir tuomet kita sistema būtų priversta sekti jo pavyzdžių konkurencija pagrista infrastruktūra visada suveikdavo. Ir tinkamos paskatos gali e, būti panaudotos ir tokiu būdu 5G išplėtojame. Ačiū, ponia Felicija Antonijo. Pone Fur. Ačiū, ponia pirmininkė. Etno vis dar mano, kad spektro sudarinimas yra svarbu Čia galime paminėti ir licenzijų trukmę, tai yra labai svarbu. Manome, kad yra erdvės geresniam koordinavimui, nes sulėtinant pirmųjų, pirmaujančiųjų technologijų dėgėjų, tačiau svarbu, aišku, vengti bet kokio šaltinių efektų. Dėl BEREK, kaip sakiau anksčiau, aš manau, kad Čia rezultatas yra labai svarbus, mes nenorime sulėtinti ar trukdyti gigabit visuomenės iškilimui, tačiau svarbu pabrėžti, kad mes nemanome, yra vienas kurpalius, kuris tinka visiems. Turime suvokti, kokie yra skirtumai įvairiose valstybės narėse, geografiniai, topologiniai ir technologiniai skirtumai. Todėl nors ir gerai siekti suderinamo reikia, nepamiršti ir tų aspektų. Labai ačiū. Toliau ponas Orijano, Berek pirmininkas. Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą, kurį uždavė ponas Tošinovski apie nacionalių reguliuotojų svarbiausias kompetencijas. Berik sutinka su tų kompetencijų siūlomų sąrašų naujame kodekse. Mes papildomai prašome platesnių galių rinkti informaciją paslaugos lygmenių, jeigu rytoj reikės pateikti naujų paslaugų apibrieštis, kurios siūlomas internetu. Ar tai bus laikoma elektroninių komunikacijų prie paslaugomis ar ne, mes norime turėti galimybę rinkti plačią informaciją ir užduoti žmonėms klausimus, kad e, proceso gale mes galime nebūti apibūdinami kaip operatoriai. O šiuo metu komisijos siūlomas modelis yra šiek tiek per sauras. Toliau ponios Pilar klausimas. Ta mintis, kad jeigu nori koordinavimo, tai yra du žingsniai. Pirmiausia, reikia suteikti nacionaliniams reguliuotojams kompetencijas. Automatiškai Berekas tampa ta vieta, kur e, nacionalinės e, agentūros uh, tai aptarė. Vien tik tai suteikus e, kompetencijas agentūroms iš karto atsiranda koordinavimas. Jeigu rytoj, pavyzdžiui, mums, mums leisite dalyvauti spektro paskirstėme, kuriant rinką, tai automatiškai per savo diskusijas berek rėmose mes tai apie tai kalbėsime ir stengsime harmonizuoti savo sprendimus. Ar norime eiti toliau? Na, berek iš tikrųjų nenori tokios dvigubo užraktos sistemos ar bet kokio apribojimo. Aš manau, kad šiandien negalima tuo pat metu labai svaržytą sistemą taikyti dėl to, kaip turi veikti reglamentavimas su ko investicijomis, didmeninė rinka komerciniais pasiūlymais ir tuo pat metu turėti veto sistemą. Galų galia, kokia yra mūsų manevro laisvė, marža. Nenorime būti per daug konservatyvus, reikia visą tai žvelgti e, globaliai ir reikia, kad nacionalinės institucijos turėtų galimybę priimti vietinius sprendimus, e, skatinti investicijas, junglumą ir panašiai. Ačiū ir pabaigai ponas Olson, Eriksson viceprezidentas. Ačiū. Dėl kai kurių dalykų, kurio, apie kuriuos kalbėjome anksčiau čia palidovų vaidmuo. Palidovai yra dalis 5G PPP, tai yra 5G ateities ekosistemos dalis. Manau, kad yra vėjas hybridiniams sprendimams, tačiau galiausiai rinka apsispręs, kas ekonomiškiau yra, kokį paslaugą teikti ir kurie veiksmingesnė. Toliau buvo minėta 5G vaidmuo kaip alternatyvas. Buvo panėta, kas e, vyksta JAV. JAV yra kalvojama apie sprendimus panaudoti 5G ryšį, sujungiant namų vaikus 5 gigabitų arba 3 gigabitų e, ryšį nuo spintos iki namų ūkio, bet šio tau reikia spektro jie paskirsto aukštesnio dažnio spektrą, kad būtų galima tiekti tokias paslaugas. Tai grįžtant prie spektro, vėlgi tai yra svarbu labai teisingai išspręsti šios klausimus. Iš pat pradžių dėl, dėl to apie technologinį neutralumą optiniais ryšiais labai svarbu sujungiant bazinės stotis, tačiau daugelis žmonių nesupranta, kad dauguma bazinių stočių pasaulyje nėra sujungtos kabelių, o mikrobangų tarptaškinių ryšių. Ir manoma, kad po kelių metų, 21-22 metais, daugiau kaip pusė bazinių stočių bus sujungtos vis dar mikrobangų ryšių ir e, tik, e, jų greitis bus iki 5 gigabitų. Taigi reikia būti atsargiems, ką mes čia nustatome, kas, kokios bus ateities technologijos. Na ir pagaliau tai, kas jau buvo aptarta e, arba bent jau paminėta Wi-Fi Europos Sąjungai. Turime atsargiau kalbėti apie tai, ko norime pasiekti ir ar tai bus įmanoma padaryti. Jeigu turime tikslą e, pateikti gigabitinės visuomenės nesujungtumą, tai nežinau, kaip tai atsitiks, ypač, kad e, žmonėms, kurie neturi ryšio, reikės e, pasiekti juos. Nežinau, kad e, Wi-Fi užtikrinimas bus pakankamai našus. Reikia kelti klausimą, ar galima tai padaryti, panaudojant įvairias technologijas, vėlgi grįžtant prie palidovų ryšio. Aišku, galima panaudoti juos nutolusiuose vietovėse daug greičiau, negu vien tik tai per panaudojant bedėlį ryšį. Taigi reikia būti atsargiems apibrėžiant mūsų sprendimus. Harmonizavimas, paskutinis e, atsakymas, tai yra svarbu. Tačiau, kaip sakė ponia Kaplanatri, negalime leisti vėluojantiems stabdyti tų, kurie nori eiti toliau. Todėl, kai dar kalbame apie suderinimą, jeigu įmanoma, priklausomai nuo sąlygų rinkoje, nereikėtų stabdyti tų šalių ar regionų, kurie nori judėti greičiau. Turėtume daugiau dėmesio skirti, kad pritrauktume visus ir užtikrinti, kad jie per daug neatsiliktų tiesiog. Ačiū, puikus pasisakymai. Tiklus klausimai profesionalus aiškus atsakymai. Tačiau mums reikia mūsų pranešėjų trumpo rezumė, nes atsakymai buvo mūsų atsakymas, tačiau turime po pusę minutės kiekvienam pranešėjui po sakinį, kas yra pasirengęs. Yes, thank you. Yes, thank you. Ačiū. Ačiū, viskas buvo labai aišku. Taigi, tikrai dėkoju ir aš, puikus buvo klausimai, puikia diskusija, labai ačiū mūsų prelegentams. Jūs puikus profesionalai. Ir mūsų pranešėjams, aš manau, kad tai buvo tikrai e, labai produktyvus e, posėdis. Man taip pat. Ačiū.